Good morning. Labas rytas, gerbiami kolegos. Pradėsime komiteto posėdį. 10 val. prasideda klausimai. Jeigu darbo tvarkės pakeitimų nebus, tai tuomet laikysime, kad darbo tvarkė patvirtinta. Kitas darbo tvarkės klausimas yra pirmininkės pranešimai. koordinatorių rekomendacijos posėdyje dėl gegužės 30 dienos yra nuspręsta sukviesti pirmininkų sueigą ir paprašyti, e, tiksliau, paprašyti pirmininkų sueigos, kad dvi moterų komiteto atstovės galėtų e, Liepos 17-20 dieną dvi moterų komiteto atstovės vykti kartu su AFET komitetu į Maroką. Kitas dalykas, koordinatoriai nusprendė port misiją Portugaliją perkelti į lapkričio pirmą dieną. Kitas darbo tvarkės klausimas. Ketvirtasis. Tai yra 61 jungtinių tautų komiteto e, sesija dėl moterų padėties. Tai yra e, misija įvykusi 2017 metais. E, jeigu nėra pastabų ataskaitą laikysime patvirtintą. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra balsavimas. Bet man atrodo, nesame pakankamai gausiai susirinkę, gal lūktarkim dar keletą minučių. Hmm? Hmm? Okay. If there is no objections, we can mm, proceed our vote. Jeigu prieštaravimų nėra, gal balsuokim. Prašau, kolegė. Colleagues, we can wait maximum five minutes. Kolegos, galime laukti maksimum penkias minutės. Dešimtą yra klausimai. Five, uh, five minutes, well. Penkias minutės palaukime. Pakvieskite savo kolegas, kad ateitų greičiau į komiteto posėdį. Yes.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 Yeah. Okay. Okay. okay. <clears throat> okay. Now we have. Now we have like. Okay, colleagues, we will start. Kolegos, pradėsim balsavimą. Item 5 on the agenda Penktas darbo atvarkės klausimas - 2018 metų biudžetas ir mandatas trilogui. Tai mūsų nuomonė. Pranešėjai yra Konstans Liugrip. Vienuoliktas pakeitimas kas už? Atsiprašau, dvi dalis. Pirmoji dalis kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 13 pakeitimas. Dalimis. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta priimta. 15 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 18 pakeitimas yra žodinis pakeitimas. Tik viena dalis žodinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 19 pakeitimas. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Turime pasitikrinti elektroniškai. The vote is open. Prašau balsuoti, balsuoti baigiame. Atmesta. Jūs neturite kortelės, taip, bet balsuojate prieš. Taip, tada atmesta. Antroji dalis. Ne. E, taip. Dvidešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 21 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 24 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Turime pasitikrinti elektroniškai. Prašom balsuoti. Amendment 24. And the vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 30 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar nurodomosios dalis, pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Turime pasitikrinti elektroniškai. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas. E, septintas pakeitimas, šeštas. Šeštas atkrito, nes penktas pakeitimas patvirtintas, septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko. Turime pasitikrinti elektroniškai, prašom balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. Dešimtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar prašau balsuoti dėl e, nuomonės projekto su pakeitimais. Prašau balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Yeah. Thank you. Ačiū. Dabar Kitas klausimas, dėl kurio turime balsuoti, tai yra rezoliucijos projektas dėl kovos su vaikų vedybomis. Mhm, mhm. E, paragraf 3. Trečia pastraipa, dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirta pastraipa, dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 20 pastraipa, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Nurodomoji dalis D, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dabar prašau balsuoti galutinis balsavimas dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti. Baigiame. Labai ačiū. Patvirtinta. Thank you. There is no more votes today. Ačiū. Šiandienos balsavimus baigiame. O dabar klausimai. Yeah. So. It will take a few minutes to change the podium. E, kelių minučių pertrauka, kad